Baigėme svarstyti šį klausimą, balsuosime dėl šio dokumento rytoj 12 valandą. Posėdės bus tęsimas trečiadienį, kovo 12 dieną, prasidės jisai 8 val. 30 minučių. Balsavimas vyks 12 valandą ir šio posėdžio protokolas bus pasirinktas.